padaliniuose pagal nustatytą darbo tvarką. Iš Aldės frakcijos gavau kandidatų sąrašą į komitetus į delegacijas. Pavardės bus išvardytos šio posėdžio protokole ir jeigu nebus pateikta jokių pastabų iki tada, kol bus